frakcijos pirmininkas patikė man pranešimą. Tai būtent dėl delegacijos pakeitimo. Čia kalbama apie tai, kad panas Antkronas į vietą Jutas Štainriuk bus įtrauktas į delegaciją, į delegacijos dėl bendradarbiavimo su, Alba, su Albanija sudėti. Taigi, jeigu nėra prieštaravimo.